Gumorgon. Labas rytas. Sveikinu vėlusius susirinkusius vėl toliau. Tęsame komiteto posėdį. Dabar darbo darbo tvarkė nagrinėsime dešimtą punktą. Būtent e, trumpas e, pasakojimas apie komiteto delegacijos vizitą į Islandiją rugsėjo 30 spalio 1 dieną. Ten dalyvavo delegacija, kurią sudarė kiek keturi kolegos. Pone Bauer, pone Šeminski e, ir pone Konelisen. Ir e, be to buvo e, ši delegacija lydima konsultantų iš politinių tarnybų. Taip pat Tos delegacijos tikslas buvo e, surinkti informaciją apie teisėkurą, apie įvairias iniciatyvas, kurios e, įvyko Islandijoje, kalbant apie lyčių lygybės klausimus. Ten e, vyko daug diskusijų, mes turėjome įvairių posėdžių, susitikimų apie motinystės, tėvysės atostogas arba tėvų atostogas tai buvo e, iš esmės labai įdomus dalykas netgi mūsų komitetui. Ir žinoma, mes e, gavome tam tikrą informaciją apie ekonominę krizę, kuri e, padarė didžiulį neigiamą poveikį Islandijai. Ir buvo netgi įdomu sužinoti, kad yra sukurtas tam tikras komitetas, kuris, yra, kuris buvo skirtas dirbti su neigiama šitos krizės įtaka Tai buvo labai uh, įdomi delegacijos mūsų kelionė. Mes taip pat uh, uh, pateikėme pranešimą spaudai, kurį, su kuriuo jūs galite susipažinti. Uh, jis yra pateiktas jūsų uh, dokumentų sektuvose. Ir ten uh, aprašyta, uh, kokie susitikimai įvyko. Aš tik tai uh, Čia pateikiu tik trumpą informaciją apie m, mm, tam tikrus susitikimus, kurie vyko Islandijoje. Ir mes susitikome su Islandijos, Islandijos e, sveikatos apsaugos e, ministre. Ir mūsų e, vizitas į Islandiją sutapo su tuo, kad Islandijos vyriausybė turėjo pateikti pasiūlymą dėl biudžeto, todėl vyko aršios diskusijos Islandijoje. Ten būtent e, e, buvo kalbama apie biudžetą, kuris, kuris turėtų atsižvelgti į ekonominės krizės poveikį. Taip pat buvo įdomu ir teigiamai sužinoti, kad įvairūs e, ministrai Islandijos vyriausybėje taip pat turi pateikę pasiūlymų susijusių su lyčių lygybė. Bet to mes sužinojame apie Islandijos padėtį ypač kalbant apie lyčių lygybės klausimus. Nes būtent tai yra prioritetiniai e, klausimai, kurios nagrinėja Islandijos vyriausybė. Tai yra prioritetiniai klausimai. E, be to buvo e, e pateikti tam tikrai projektai susiję su lyčių lygybė. Be to ir mes sužinojome, kad e, E, lyčių lygybė yra prioritetinis klausimas vyriausybė, nes yra e, keturi ministrai, kurie nagrinėja šį klausimą. Tai yra e, socialinius klausimus sprendžiantis ministrai teisingumo, finansų ir ministras pirmininkas. Tai būtent kaip Kaip matote, e, lyčių lygybės klausimas yra sprendžiamas aukščiausių lygių Islandijoje. Mes taip pat susitikome su e, Islandijos parlamento atstovais, susitikome su e, lyčių lygybės komiteto pirmininkė. Be to susitikome su, su daugeliu parlamentarų, kurie dirba įvairiose komitetuose Islandijos parlamente. Ir jie būtent mums nušvietė visą situaciją, išsamei papasakojo apie lyčių lygybės klausimus, kurie sprendžiami parlamente. Mes taip pat susitikome su lyčių lygybės instituto atstovais Islandijoje, gavome daug informacijos apie jo darbą. O šis e, susitikimo aprašymas taip pat yra patiktas e, mūsų komiteto tinklalapyje, ten galite gauti daugiau informacijos. Taip pat susitikome su įvairiais visuomenės. E, pirmiausia, norėčiau paminėti, kad mes susitikome su, e, su e, tam tikros įmonės, finansinės įmonės įkūrėja ir vadovė. Tai būtent ta įmonė buvo sukurta remiantis tam tikrą feministinę idėją. Būtent, kad vykdytų ekonominę politiką, kuri paremta yra feministinėmis idėjomis. Tai būtent e, ten e, dividendai, premijos, išmokos, visa ta finansinė veikla, e, kurią vykdo šitą finansinę įmonę, būtent ir paremta taip, moteriška ekonominė politika. Ir ši įmonė, kaip aiškėjo, iš tikrųjų yra pažangi, sėkminga, kalbant apie jos vykdomą finansų politiką. Ir buvo labai įdomu pamatyti, kad e, e, šita jų veikla gali būti puikiai susijęjama su puikiu e, bendradarbiavimu tarp įvairių institucijų ir su lyčių lygybės klausimu. Bet to susitikome su tam tikra organizacija, kuri vadinasi Stigamot ir ten ši organizacija e, užsijima e, įvairiais klausimais, e, būtent susijusiais su nuo seksualinių nusikaltimų aukomis. Islandijoje šie klausimai sprendžiami labai aktyviai, čia buvo labai įdomu sužinoti. Ir vis dėlto tai yra didelė problema, tai būtent smurtas prieš moteris, kaip mes sužinojome. Mes taip pat sus, susitikome su kitomis organizacijomis, Tai būtent tai tarp jų viena e, organizacija, kuri e, pažįstama iš to, kad kiekvienais e, metais organizuoja tam tikrus renginius. Tai būtent siekia vienodo atlyginimo vyrams ir moteriams. Tai iš esmės E, ten e, buvo, pavyzdžiui, net organizuojami streikai, moteris, pavyzdžiui, nebedirbdavo, būtent demonstruodamas prieš tai, kad vyrai ir moteris gauna nevienodus atlyginimus. Tai, kaip matote, iš esmės, tai, e, iš esmės jau valstybinių lygių yra sprendžiami ir visuomenės lygių sprendžiami šie lyčių lygybės klausimais. Mes taip pat susitikome su E, Islandijos atstovais, kurie derasi su ES dėl, dėl Islandijos narystės ES. Tai iš esmės e, tai yra trumpas e, pasakojimas apie tai, ką mes patyrėme Islandijoje, kad sprendėme daug įvairių klausimų ir diskutavome daug. Gal turite kas nors pastabų arba klausimų? Pane Bilbo. Muchas gracias, presidenta. Yo solo una, una pregunta. Labai ačiū. Pone pirmininkė, turiu tik vieną klausimą. Dėl pranešimo, kurį aš prieš porą metų skaičiau. Ir aš šiaurės šalyse išvelgiu tam tikrą prieštaravimą tarp pažangių priemonių ir lyčių lygybės e, užtikrinimo rezultatų. Girdėjom, kad yra teikiama daugybė pasiūlymų, bet jie turi dar būti realizuoti ir e, projektas įgyvendinamas e, siekiant užtikrinti lyčių lygybę e, vis tik tai nesugebėjo sumažinti smurto atveju prieš moteris tose šalyse. Noriu paklausti, ar jūs turėjote galimybės paskaičiuoti, pamatyti, kiek smurto atveju prieš moteris egzistuoja ir kodėl e, tas smurto mastas šiaurės šalise nemažėja, nepaisant to, kad ten tiek jau ilgai yra dedama pastangų e, siekiantis tai sumažinti. Ypač e, daug tų smurto atvejų fiksuojama būtyje. Mrs. Pa Mrs. Papadopoulos was... Pone Papadopoulos, prašom. Aš manau, kad jūsų vizitas į Laisvę, į Islandiją buvo labai įdomus. Prieš e, kurį laiką aš lankiausi toje šalyje kaip Europos tarybos moterų komisijos narė. Ir aš mačiau, kad Islandija turi labai įdomių planų apie motinysės ir tėvystės e, atostogas, mokamas atostogas. Tai buvo labai spūdinga, nes lyginant su kitomis šalimis, Islandija buvo vienintelė valstybė, kuri mokėjo tėvui už e, tai, kad jis su vaiku lieka per tėvystės atostogas. Aš norėčiau sužinoti, kaip ekonominė krizė uh, pakeitė šią padėtį? Ar buvo pakeista tėvystės e, atostogų politika ar ne? Ar ir toliau yra mokama išmoka tėvui už tai, kad jis lieka su vaiku tuo tarpu, kai e, jo žmona dirba po gimdymo? Ir kaip ekonominė krizė pakeitė tėvų vaidmenį? Jo, jos kem. Taip, aš pabandysiu labai trumpai atsakyti tuos jūsų įdomius klausimus. Pone Bilbao klausė apie e, tokias pamatinės priežastis, kodėl smurtas vis tik tai yra taip paplitęs šiaurės šalyse, nepaisant to, kad ten yra sukurti labai geri lyčių lygybės teisės aktai. Aš dėl Islandijos galėčiau pasakyti, kad e, ten besis lankant buvo sunku gauti aiškios informacijos, dėl kokių priežasčių tas reiškinys smurtas prieš moteris dar yra toks e, dažnas. Ir nors plačiai apie tai yra diskutuojama, e, išriškėja viena aiškiai priežastis. Būtent žmonių informuotumas, suvokimas, samoningumas kad reikia pranešti apie smurtą prieš moteris. Ir tai turi būti daroma vadovaujantis egzistuojančią juridinę bazę. Turime padidinti pranešimo apie smurtą prieš moteris skaičių. Kai kuriomis aplinkybėmis atrodo, kad dėl teisės aktų, kurie yra labai geri, e, akivaizdžiai išauga nusiskundimų a, skaičius. O akivaizdu, kad statistikoje anksčiau tie skaičiai būdavo slepiami, bet dėl priimtų teisės aktų dabar ta informacija pradeda aiškėti ir žmonės tai žino. Tai gali būti vienas iš faktorių, kodėl tas smurtas nemažėja. Bet aš manau, kad yra kur kas daugiau priežasčių, kurios yra visos svarbios. Pone Papadopulus, dėl ekonominės krizės ir kaip tai e, pakeitė e, tėvų galimybės likti su vaiku pasimti tėvystės atostogas. Mes gavom informacijos, kad dėl susidarsius biudžetinės padėties po ekonominės krizės vyriausybė pasiūlė e, savo biudžeto projekte 2011 metams išlaikyti e, tėvystės atostogų e, išmokas. E, bet dėl biudžeto e, sunkumų yra pateiktas pasiūlymas sumažinti mėnesių skaičių, kurie yra skiriami tėvų atostogoms bendrai ir motinos ir tėvo atostogoms. Kiek aš prisimenu, buvo siūloma dviem mėnesiais sutrumpinti tėvų atostogas. Tačiau e, tėv, tėvo atostogos išlieka, tėvystės atostogos išlieka. Ar yra daugiau klausimų? Jeigu ne, tada galima eiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra E, balsavimas dėl visos eilės klausimų. Pirmiausia, dėl ES Romų įtraukties strategijos. E, vakar per posėdį diskutavome šiuo klausimu. E, šį pranešimą rengia Libe komitetas kaip pagrindinis komitetas, o mes turim savo pranešėją, ponę Jaroką. Ji pasiūlė, kad mes primtume tam tikrų pakeitimų pasiūlymų mūsų e, komitete, kad vėliau tuos e, čia priimtus pakeitimus pasiūlytume Libe komitetui. Dabar suteiksiu žodį poniai Jarokai ir paskui pradėsim balsuoti. Thank you very much, Madam Chair. Uh, yes. Ačiū, pana pirmininkė. Vakar kalbėjome apie šį pranešimą, dėkoju jūs, už jūsų indėlį. Rengiant šį pranešimą ir aš gavau labai gerą pasiūlymą iš ponios Cornelison apie tai, kaip būtų galima keistis gerą praktiką Europos mastu. Ir aš norėčiau įtraukti tą pasiūlymą ir pakoreguoti pranešimą atitinkamai. Na ir balsavimo sąraše atsispindi ir e, darbiniai dokumentai, darbinio dokumento pakeitimai, kurie buvo pasiūlyti vakar diskusijose. Taigi čia na, daugiau esminių kažkokių pokyčių nėra balsavimo sąraše ir norėčiau iš principo kad tekstas būtų Ačiū, ponė Jaroka. Aš norėčiau sužinoti, ar jau galėtume balsuoti už visus pakeitimus, už visą bloką. Ar kas e, prieštarautų tam, kad mes balsuotume už visus pakeitimus iš karto? Atrodo, kad ne. Tada balsuojame dėl trečio, penkto, ketvirto, šešto, septinto, aštunto ir antro pakeitimų ir balsuojame pakeldami ranką, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ačiū ponė Jaroka. Er- Kitas klausimas gilesnis bendradarbiavimas santokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje. E, pagrindinis komitetas yra Teisės reikalų komitetas. Šis klausimas e, labai rūpėjo e, valstybėms narėms. Net 14 valstybių pateikė pasiūlymą <coughs> priimti tokį dokumentą, paskui prisijungė dar daugiau šalių. Siekis palengvinti e, gyvenimą poroms, kurios sudarė santoką e, turėdami skirtingą pilietybę. E, būdami skirtingos kilmės. Reikia sukurti tokią teisinę bazę, kuri būtų geresnė negu dabar ir e, kuri suteiktų partneriams galimybę pasirinkti e, juridinę sistemą, kuri jiems palankesnė. Abu partneriai turi būti informuojami apie atitinkamus teisės aktus. Pone Nibler buvo mūsų komiteto atsakingoji pranešėja. Labai gaila, kad ponė Nibler e, užstrigo Müncheno oro uoste. E, dėl sniego e, jos e, atidėtas e, reisas, ji dabar yra Münchene oro uoste. Ir e, dėja, ji negali išsakyti jokių komentarų apie savo pasiūlymą nuomoniai. Tačiau ji pranešė man, kad vis tik mes šiandien jau galime balsuoti ir be jos. Jeigu nėra jokių klausimų, tada aš siūlyčiau, kad iš karto pradėtume balsuoti dėl pasiūlymo e, su e, pakeitimais e, skirybos taisyklė, skirybų taisyklėms. Manau, kad taip da, galim daryti. Pradedame balsuoti. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktas už prieš susilaikė priimta. 14 atkrenta, tada balsuom dėl 15, kas už, prieš susilaikė priimta. 16 <coughs> už, prieš susilaikė priimta. 6 už, prieš susilaikė priimta. Ir septintas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis pakeitimas pirmas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kas už antrą, prieš, susilaikė, priimta. Devintas atkrenta, dešimtas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime kortelėmis. Pradedame balsuoti. Dešimtas pakeitimas. Ar jau visi balsavo? Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. 11, 11 atmesta. Number 11. 11. Kas už prieš susilaikė priimta. 12. Atsiimtas. Trečias pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. 13. Kas už prieš susilaikė priimta. Ir galutinis balsavimas Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. 20 už, 2 prie, 2 susilaikė. Priimta. Sveikinu ponę Angeliką Nibler Münchene. Mes nusprendėme pakeisti darbo atvarkę. 13, 14, 13 klausimas išbrauktas, 14, 15 perkelti į kitą posėdį. Todėl dabar pereinam prie 16 klausimo, kuriame e, kalbėsime apie sveikatos priežiūros skirtumų mažinimą. Už šį klausimą atsakingas yra aplinkosaugos komitetas, Envi komitetas, ponė Estrela yra e, pranešėja. Mūsų komiteto pranešėja, tiksliau nuomonės referentė yra ponė Silvi Gijom. Rengdami nuomonę mes norime panaikinti pirmiausia ar sumažinti neligybę sveikatos apsaugos sistemoje. Turim galvoje moterų sveikatą. Prieš pradami balsuoti, išklausykime ponios Gijom. Nėra jos. Tada ponė Pitė Kenin, ji prašė pasisakyti. You, ma, uh, Ačiū, ponė pakeitime mes prašome laisvo, bals, laisvanoriško balsavimo. Mūsų frakcija prašo. Ir aš balsuosiu už šios pakeitimus. Taigi dėkoju už supratimą ir dėkoju, kad e, leidote man paaiškinti skirtingas nuomonės egzistuojančias mūsų frakcijoje. Ačiū. Toliau ponė Strela. Prašom. Muito obrigada, senhora presidente. Nós de... Ačiū, panė pirmininkė. Mes jau vakar diskutavome apie e, pranešimo projektą e, aplink, e, aplinkos komitete. Iš tikrųjų, diskusijos buvo labai įdomios, labai vaisingos, daugelis parlamentarų dalyvavo juose. Buvo taip pat pateikti pasiūlymai, kurie kurie praturtins mano pranešimo projektą. Pateikti e, pakeitimus e, e, galima iki 10 dienos. O kalbant apie ponios Gijom nuomonę, aš manau, kad iš tikrųjų yra tikrai įdomi nuomonė, tinkama nuomonė. Kalbant apie mūsų komitetą, nes ten e, būtent kalbama apie e, nevienodą sveikatos priežiūrą ES valstybėse narise. E, ponas Žuvanas yra šešėlinis pranešėjas aplinkos komitete, jis yra gydytojas ir taip pat padarė didžiulį įnašą. Pateikdamas įdomią informaciją, jisai papildė visų pranešėjo nuomonės. Vadinasi, mes galime puikiai pamatyti, kokiegi tie skirtumai tarp valstybių narių ir tarp vyrų ir moterų, kalbant apie galimybę pasinaudoti sveikatos apsaugą. E, tyrimai parodo, kad iš tiesų e, gyvenimo trukmė yra skirtinga vyrų ir moterų. Moteris vidutiniškai gyvena ilgiau, Tačiau yra e, daugybė skirtumų tarp e, įvairiose valstybėse narėse. Ir mes jau girdėjome, kad medikamentai, pavyzdžiui, turi ne vienodą poveikį e, vyrams ir moteriams. Tai yra iš tikrųjų įdomus, e, e įdomias medicinės diskusijos ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką jau sakė anksčiau kalbėjusi kolegė. Komitetas e, balsuoja už tuos pakeitimus, kurie susiję yra su reprodukcinė sveikata ir su sveikatos apsauga. Žinoma, yra tam tikri anatominiai, biologiniai skirtumai, natūralūs skirtumai tarp vyrų ir moterų. Ir labai svarbu, kad būtų pripažįstami tie skirtumai, būtent diskutuojant ir balsuojant šiame e, komitete. Aš norėčiau e, paprašyti, kad jūs teigiamai balsuotumėte už tuos e, e, pakeitimus, kurie susijęs su reprodukciniais sveikatais sveikatos apsauga. Ačiū, ponė Strela. Mrs. Guillaume. Pone Guillaume, prašom. Oui, désolé. Pirmininkė, labai atsiprašau, kad vėluoju, bet aš dirbu dviejose komitetuose, kurie posėdį organizuoja lygiai tuo pačiu metu, tą pačią dieną, tą pačią valandą. Uh, ir aš turėjau balsuoti dėl Europos piliečių iniciatyvos, kuri man irgi atrodo labai svarbi tema, todėl likau ten. Ir be to dar buvau pamiršusi balsavimo kortelę. Aš e, norėčiau pažvelgti į šį pranešimą, dėl kurio šiandien balsuosim. Šis pranešimas labai e, daug pakeitimų gavo ir mes pasiekėm sutarimo tarp skirtingų e, E, partijų dėl moterų sveikatos, dėl neligybės e, sveikatos apsaugos sistemoje moterims. Ir tas darbas leido mums suartinti nuomonės šią labai svarbę temą. Ir aš manau, kad gal ne dėl absoliučiai visko, bet dėl didžiosios dalies e, temų mums pavyko susitarti tarpusavyje. Tikiuosi, kad balsuosim dabar palankiai už šią nuomonę. Ir e, ta nuomonė, kaip jau sakiau, e, leis tik tai pagerinti bendrą pranešimą, dėl kurio taip pat visi turėtume suderinti nuomonės. Ačiū ponė Gijom. Žodis ponė Liulingi. Ačiū ponė pirmininkė. Aš, aš ką tik susipažinau su kompromisiniais pakeitimais ir aš turėčiau du e, komentarus. E kompromisas atsiprašau, pirmas kompromisas. Aš žinau, kad kompromise yra siekiamasi apimti viską, tačiau pirmasis e, pakeitimas yra ne, nesuvokiamas, parašytas taip sudėtingai, kad sunku suprasti, kas ten surašyta. Nemanau, kad mes galim tokio pobūdžio pakeitimų parašyti, nes nieks nežino, apie ką ten kalbama. Toliau šeštas pakeitimas. Šeštas kompromisinis pakeitimas, e, kuriame yra sakoma, aš turiu tekstą angliškai, kad e, valstybės narės ir ES turi užtikrinti moterų seksualinę reprodukcinę sveikatą, atsižvelgti į moterų gimstamumo, e, mirtingumą gimstamumo metu ir užtikrinti e, sveiko, saugaus aborto sąlygas ES ir už jos ribų. Aš norėčiau sužinoti, kaip bus galima primesti reikalavimus už ES ribų. E, to, kompetencijos priimti tokią politiką mes neturimgi. Tak, Mrs. Luling. Okay. Eh, Ačiū, ponė Liuling. Garcija Perės. Mm, yo creo que siendo consciente. Aš manau, kad e, suvokiant mūsų kompetencijų ribas ES riziką jų gyvybei, nes neturi prieigos prie medicinos paslaugų, kurios galėtų užtikrinti jų sveikatą. Taigi, kalbant apie mūsų bendradarbiavimo politiką, aš manau, kad turime pasirūpinti ir tomis moterimis. Yra tam tikrų projektų, kurie yra įgyvendinami, pritaikant ES bendradarbiavimą su tomis valstybėmis lėšas, fondų įvairių lėšas, bendradarbiavant su įvairiomis moterų organizacijomis ir manau, kad čia reiktų E, Pone Pitikainen. Norėčiau šį vietą paaiškinti. Tūkstantmečio plėtros tiksluose, kuriuos įgyvendinti įsipareigojo Europos Sąjunga, labiausiai, menkiausiai įgyvendintas tikslas ir yra moterų sveikata ir lytinės reprodukcijos teisės. Ir dėl to ES ir valstybės narės turėtų susijimti ir bandyti och Mrs Thompson. Pone Thompson. Aš taip pat norėčiau pridurti, kad ir mes dalyvaujame gyvenant jungtinių tautų strategiją, kurios tikslas yra mažinti moterų mirtingumą gimdymo metu. Taigi aš manau, kad tai irgi puikiai. Mrs Thompson, Mrs Sinclair. Dabar. Lulin kalbėjo apie tai, kaip reiktų įdėkti šias teisės ir už Europos Sąjungos. Tačiau ir Europos Sąjungoje dėja taip nėra. Jūs visi čia mylite tą Lisabono sutartį labai tač, ir kalbėjote apie tai, kad e, tai nepaveiks abortų situacijos. Tai reiškia, kad jūs tik tai, vien tik tai žadate. Tačiau list, norint įgyvendinti pažadus, reikia būtent pirmiausia panaikinti Lisabono sutartį, nes Lisabono sutartis ir buvo priimta tokiu būdu, kaip na, buvo apgauta airių tauta. Thank you, um, Madam President.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 Och så går ordet till Mrs Lulling. Varsågod. Pone pirmininkė, aš suprantu mūsų vystimosi politikos e, tikslą. Reikėtų reikėtų stengtis uh, pažiūrėti, ką ES čia gali padaryti. Tačiau kompromisiniam tekste sakome angliškai, ir aš šiek tiek suprantu angliškai, manome, kad ES ir valstybės nariai turi suteikti galimybę e, saugiam abortui už ES viduje ir už jos ribų. Mes negalime numatyti jokių nuostatų už ES ribų. Mes tokios kompetencijos neturim. Mes galim skatinti kitas valstybės vykdyti tokią pat politiką, bet mes negalim suteikti uh, E, tokių dalykų, tokių reikalavimų kelti. Mes galim balsuoti prieš, jeigu jūs norit. Bet jeigu jūs norit išlaikyti tokį pakeitimą, tai pff, balsuokim prieš. Laikas balsuoti, taip. Bet pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Šimanskį, prašom. No, tak, ja myślę, że emocje nie powinny nas oddzielać od jakiejś elementarnej logiki, bo kwestia kompetencji, która wykracza poza. Aš, aš manau, kad mes neturėtume per daug pasiduoti emocijoms. Iš tikrųjų yra tam tikra logika, kuris lypi e, šioje e, teisinėje struktūroje ir geografinėje struktūroje. Ir mes negalime peržengti, netkreipti dėmesio į šias struktūras. Yra tam tikri skirtumai. Uh, Iš esmės, e, už ES e, ribų yra praktiškai kitas pasaulis. Ir aš sutinku su ponia Lulink. Mes, valstybės narės, e, mes negalime iš tiesų primesti savo valios kitoms valstybėms, kurios yra už ES ribų. Taigi, mes turėtume dabar visi susitarti dėl bendro teksto, kuriam pritartų didžioji dauguma. Man atrodo, kad E, toks tekstas, kuris dabar yra, nėra kompromisas. EPP iš tikrųjų nebalsuos už šį tekstą. Iš tikrųjų, aš prisimenu e, e, kitus ankstesnius balsavimus, tai iš tiesų ten kildavo konfliktų ir netgi diskusijų dėl šių klausimų, dėl sveikatos. Iš esmės, Lenkijoje, pavyzdžiui, pas mus įstatymas labai aiškus dėl abortų. Konstitucinis teismas priėmė sprendimą būtent šio klausimu Viskas yra aišku Lenkijoje. Ir ES turi gerbti tokį faktą, kad e, e, tam tikros valstybės, kurios pasirašė sutartį, jos pasiliko tam tikras išlygas. Ir e, iš esmės jos netgi reikalauja, kad būtų laikomasi ar būtų leidžiama laikytis jų teisės aktų susijusius tam tikromis sritimis. Ir iš esmės, jeigu, pavyzdžiui, ES teisės aktai prieštarauja dabar mūsų nacionaliniams teisės aktams, tai, tai, yra, e, tai yra prieštara, tai yra konfliktas. Iš esmės, aš pritariu jūsų nuomonį, bet šitas kompromisas yra konfliktiškas. Prieš suteikdama žodį poniai Strėlai ir prieš balsuojant, noriu pasakyti, kad mes balsuosime ir dėl kompromisų ir dėl pakeitimų pasiūlymų. Bet aš suteiksiu žodį poniai Estrelai ir tada pereisim prie balsavimo. Ponė Estrela yra atsakinga už šį klausimą uh, aplinkos apsaugos komitete. Muito obrigada, Sra. Presidente. Acho que é importante. Ačiū, panė pirmininkė. Aš manau, kad e, labai svarbu išsiaiškinti kai kurios punktus. Tai, ką mes čia patekėme kompromisinėme pakeitime 6, buvo jau priimta Europos parlamento kitose dokumentuose. Ir žinoma, tai neįpareigoja valstybių narių e, pakeisti savo teisės aktų. Tai yra rekomendacija. Tai yra rekomendacija valstybėms narėms. Ir aš norėčiau priminti, kad jau daug kartų pastaraisiais metais e, buvo priimtos panašios rekomendacijos e, Europos parlamente. Kitas dalykas. Mes taip pat esame atsakingi ir už trečiasias šalis. Mes turime ne tik remti jų plėtrą, jų vystimasi, bet Jeigu mes dalyvaujame organi... jungtinių tautų institucijose, organizacijose, iš esmės mes vykdome dėrybas su trečiosiamis valstybėmis. Ir kaip kiti kolegos jau sakė, tūkstantmečio tikslai, kuriuos mes pasi, pasirašėme ir kuriems, kurių siekti mes įsipareigojame, prie tų e, tūkstantmečio tikslų priklauso ir tokie tikslai kaip išsaugoti moterų sveikatą, kai jos gimdo vaikus. Tai būtent mes turime kovoti su vaikų mirtingumu ir kovoti su motinų mirtingumu. Ir būtent e, e, reprodukcinė sveikata taip pat priklauso tiems tikslams. Ačiū, ponė Strela. Pone Pitikainen, prašyčiau labai labai trumpai. Aš tik tai bandau uh, pakeitimą žodžiu pateikti, bet mano kolegoms iškilo tokių techninių problemų dėl žodžio provide. E, mes sakom numatyti ar suteikti saugų abortą ES. Tai tą žodį provide galim pakeisti support and facilitate. Pa remti ir palengvinti. Not perfect. Netobula, bet geriau. So let us vote and... Taigi balsuokim. Dėkoju poniai Pitikainin. Balsuojame. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Du. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas su pakeitimu žodžiu. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar visi sutinkat su tuo aš pakeitimu žodžiu? Ne, yra prieštaravimu. Okay. So if Gerai, tada, jeigu jūs turit prieštaravimų, mes negalim priimti pakeitimą žodžiu. Ir mes balsuojame dėl šešto kompromisinio pakeitimo. Prašyčiau išklausyti prieštaravimą turim. Negalim balsuoti dėl pakeitimo žodžių. Tokia taisyklė. Balsuojam dėl šešto kompromisinio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad priimta. And compromise number seven. Septintas kompromisinis kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 24. Praleido vieną puslapį pirmininkė. Trisdešimt trečias. Trisdešimt trečias pakeitimas. Už prieš susilaikę priimta. Trisdešimt ketvirtas. Atkrenta. Trisdešimt aštuntas. Už prieš susilaikė priimta. 39 už prieš susilaikė priimta. 20, 42, kas už, prieš, susilaikė. Aš manau, kad reikia tikrinti. 42 pakeitimas, balsuojame. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. 10 prieš, 9 už. 47 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 48 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Tikriname 48 pakeitimą. Balsavimas pradeda. Balsavimas baigtas. Atmesta 11 balsavo už, 11 prieš, 49 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 50 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 51 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 52 dvi dalys Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 56. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 67 ir 58 dabar, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 59 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 60 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 61 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 62 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 63, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 64, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 65, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 66, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Priimta. 68. Kas už, kas prieš, susilaikę. Priimta. Tikriname. Pakeitimas 68. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, priimta. 69 atkrenta automatiškai, 70, 71 taip pat. Dabar balsuosime dėl 70-ojo, kas už. Kas prieš? Susilaikę, atmesta. Dabar periname prie pakeitimo 75, kas už. Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 77 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 78 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 79 kas už. Septyniasdešimt devintasis ir aštuoniasdešimt devintasis. Taigi dabar balsuojame dėl dviejų pakeitimų - 79 ir 89. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. 95 pakeitimas. Identiškas jis. Taigi dėl jo balsuoti nereikia. 85 pakeitimas. 80 pakeitimas atkrenta automatiškai dabar ir galime dabar pereiti prie 85, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Norite patikrinti balsavimo rezultatus dėl 85? Puiku, balsuojame dėl 85. Balsavimas baigtas. Atmesta 15 balsavo prieš. 87. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 88. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 90. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 92. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 93. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 96 ir 99. Balsuojame dėl jų, kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 98. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktasis pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, reiktų patikrinti. Prašau, balsuojame dabar dėl šeštojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, reiktų patikrinti. Balsuojame dėl keturioliktojo pakeitimo, prašau. Keturioliktasis pakeitimas. Vienas keturi. Balsavimas baigtas. Primta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 16 atkrenta automatiškai periname prie 17, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 18 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 19 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tikriname 19 pakeitimas. Prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 21 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 20. Ne, dabar pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl viso teksto. Prašau.